Also ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer letzten Ausschusssitzung in diesem Jahr. Geht natürlich. Taigi, sveiki atvykę į paskutinį šiais metais komiteto posėdį. Tai yra, kaip sakiau, paskutinis šių metų komiteto posėdis. Visi esate gavę darbo atvarkės projektą, ar nėra prieštaravimų? Ne. Tuomet tvirtiname darbo atvarkę. Gal galėtumėme patvirtinti ir ankstesnio posėdžio protokolą? Tai būtų spalio 13 ir lapkričio 3 dienos e, ir 4 lapkričio dienos protokolai. Prieštaravimų nėra, patvirtiname protokolus, taip pat norėčiau priminti, kad rytoj apie 12 valandą įvyks kalėdų vakarėlis, nes tai yra paskutinis mūsų komiteto posėdis, taigi kviečiu visus e, prisijungti. Žiūrėsime, kokiu mes tam gausime lauktuvių. Dabar ketvirtasis darbos varkės klausimas. Transporto Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto darbo, srities darbo programos pristatymas. Komisijos atstovas yra atvykęs, jam 10-15 minučių skiriame programos pristatymui, o po to pereisime prie diskusijų Pone Onidijai, sveiki, kad atvykę ir žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Prisiminate, kad kai mes pristatėme pirmąją naujosios infrastruktūros tinklų priemonės, finansinės priemonės e, programą, tuomet sakėme, kad vėliau pristatysime ir pakeistą darbo programą. Kodėl? todėl kad norėjome dar šiais metais numatyti galimybę ir jau pradėti veiklą pagal naują finansinės priemonės skyrių, kalbant apie šią tinklų sungimo priemonę. Taigi šiandieną mes pristatome darbo programos pakeitimų projektus. Tai turės įtakos ne tik darbo programos transportos ryčiai, bet ir energetikai bei informaciniams telekomunikacijų tinklams, nes ši priemonė yra horizontalioji ir ji taikoma visuose trijuose sektoriuose. Mums nepavyko įtraukti naujos finansinės priemonės tuo metu, kai buvo nuspręsta dėl darbų programos, nes jūs tuomet tvirtinote teisinį pagrindą ir mums reikėjo atlikti ex ante studiją. Ta ex ante studija jau buvo atlikta ir buvo padaryta išvada, kad būtų prasminga pirmiausia pradėti nuo priemonės, kuri būtų finansuojama pirmiausia iš skolų, o ne iš turto. Tai reiškia, kad ši priemonė bus vykdoma iš paskolų apmokant projektų vykdytojams. Taigi tie visi trys sektoriai, kaip minėjau, nu, gauna štai kokias e, sumas. 127 milijonai skiriama bendrai, transportas gaus daugiausia, 70 milijonų už tos sumos, 16,5 milijono skiriama informacijos ir telekomunikacijų tinklams ir 41 milijonas energetikai. Ši priemonė bus patikėta Europos investicijų bankui, mums, mūsų visų gerai žinomam, ir per sutartis būtent šis bankas privalės įgyvendinti šią priemonę. Ši priemonė bus įgyvendinama siekiant įgyvena per dvi, dvi projektinės kategori, projektų kategorijas, tai yra projektinės obligacijas ir taip pat bus numatomos ir kitos paskolų garantijos. Viskas bus vykdoma pagal deleguotą, delega, deleguotą sutartį su investicijų banku ir aš įsivaizduoju, kad vėliau, gal dar šiais metais, bet tikėtina labiau, kad kitais metais mes kartu su investicijų banku galėsime uh, papasakoti, kokie projektai yra rengiami. Tuomet e, jums galbūt tai bus labai naudinga informacija ir įdomi informacija. Priemonė bus numatyta jau nuo kitų metų pradžios. Enhance priemonė bus pirmoji priemonė siekiant įgyvendinti įvairius projektus su paskolų garantijomis. Prioritetai yra tokie patys, kokiuos išvardijote ir jūs. Pirmiausia, tai yra tie projektai, kurie, kurių tikslas aptarnauti įvairius e, koridorius, transporto koridorius, e, geležinkelių, vidaus vandenų ir taip pat vis daugiau ir uostų infrastruktūrą. Kartu su paskolų priemonė mes ketiname panaudoti ir kitas specifinės priemonės, kurios yra skirtos specifinėms teminėms sritims. Ir čia mes tikimės kitų metų gal viduryje dar kartą atvykti ir pristatyti tas specifinės priemonės e, naudojant RTMS. Viena priemonė bus skirta Cezar programos e, įgyvendinimui, dar viena priemonė yra numatyta švaraus viešo transporto plėtrai, tam, kad savivaldybės irgi galėtų pasinaudoti tomis lėšomis ir paspartinti investicijų mastus, investicijų į naują viešą švarų transportą. Ir dar vienas fondas, kurį tikiu, tikimės įsteigti, kad būtų galima modernizuoti vidaus vandenų sistemą ir čia galbūt bus numatyta galimybė e, švaresnius variklius baržoms e, įdėkti, taip pat e, galbūt baržos turės ir naujasnės informacinės sistemas instaliuotas. Netiesiogiai su finansinė priemonė, kurią pristatė pirmininkas Junkeris praeitą savaitę, uh, E, yra nesusiję šie, šios priemonės. Čia, aišku, pano Junkerio pristatyta priemonė yra kur kas didesnio masto, tačiau trumpai pristatysiu tų priemonių pobūdį ir komisaras Buls rytoj, komisarė Buls rytoj aptars su jumis tas priemonės, ji rytoj ryte atvyksta į komiteto posėdį ir ji papasakos, kaip geriau būtų galima pasinaudoti šią finansinę priemonę. Bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tos priemonės, apie kurias kalbame, be jokios abejonės bus nedelsiant išmokamos e, ir pradės veikti jau kitų metų pradžioje ir jos bus skiriamos e, tiems projektams, kuriuos jau esame numatę, tarkim, uosto kalė, plėtra ir e, išplėtimas taip pat statybos darbai Amsterdamo uoste, čia nekarta irgi buvo apie tai kalbėta, taip pat bandant išvengti ir grūščių urbanistiniuose centruose. Taigi, tai yra kur kas didesnė finansinė priemonė numatyta strateginiuose fonduose ir mes dar Kaip ir čia numatėme tą papildomą priemonę, kuri papildys tą veiklinį, gal bus šiek tiek mažesnė. Ačiū. Pirmiausia, žodį suteiksiu koordinatoriams, jeigu jie turėtų pastabų. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū už pateiktą informaciją, kuri yra visiškai aiški. Aš tik tai nelabai supratau, kuriais metais, per kurios metu, metus turės būti leidžiamos tos lėšos. Onydis sakė, kad 2015 metais jau bus pradėtos leisti lėšos. Bet e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra nauja priemonė ir galbūt 14 metais jau būtų galima pradėti leisti tas lėšas ir koks šį ryšys yra tarp 14 ir 15 metų. Dar kelios pastabos, kiek supratau, teks palaukti, kol ateis ponia Buls rytoj ryte ir pristatys pono Junkerio planą. Tačiau ponas Junkeris iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės paėmė tam tikrą kiekį lėšų. Ką reiškia tai e, tiems eiliniams projektams 17 milijonų iš maždaug 100 milijonų eurų sumos paimta, tai yra nemenka suma. Ačiū. Izmailį. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Onidį už pristatymą. Tačiau turėčiau keletą klausimų ir bandysiu galbūt visus juos e, užduoti vienu metu. Jeigu teisingai supratau, dėl rinkos padėties. Reikia ieškoti alternatyvių variantų, alternatyvių priemonių. Vienas, kuris buvo paminėtas, buvo turto priemonė, turtų pagrįsta priemonė arba skolomis pagrįsta priemonė, bet man labai aišku, ką tai reiškia realiai, nes kalbant apie turto priemonę, numatyta antra fazė, kuomet tokia priemonė būtų naudojama kartu su Europos investicijų banko lėšomis. Gal galėtumėte paaiškinti mums e, daugiau apie tai, kai aš buvau pranešėjęs dėl transeuropinių transporto tinklų. Mes visuomet susidurdavome su tuo pačiu klausimu, ką man potencialiam investuotojui tai reikštų. Ir bijau, kad ir dabar tai nėra aišku, kaip tai veiks praktikoje ar Europos investicijų bankas visuomet bus įtraukiamas, aš taip bent jau supratau, ir kad investicijų bankas numatys garantijas tam, kad potencialus investuotojai būtų raginami įsitraukti ir investuoti į tuos projektus. Ar taip veiks ta sistema? Jeigu taip, tai tiesiog linktelkite, jeigu ne, gal galėtumėte tuomet paaiškinti daugiau. Tas pats pasakytina ir apie kitas priemonės. Mes kalbame apie uh, turto priemonę, turtas čia būtų tiesiog pinigai, ir kaip realiai jie bus naudojami, ar jie bus skiriami ir numatomi tiesiog investuotojams. Ir jeigu taip, tuomet linktelikite vėlgi, jeigu ne, tuomet gal galėtumėte detaliau pa pa paaiškinti. Ačiū. Pirmininkas Pieter Vandalen. Ačiū, pirmininkė. aš tikrai rytoj norėsiu daugiau išgirsti apie finansinius padarinius, bet čia gal rydienos jau tema, o dabar norėčiau pasinaudoti galimybę ir pas, pasakyti, kad ponas Onydį kalbėjo apie Amsterdamo. Amsterdamo uostą ir aš norėčiau e, pakviesti visus parlamento narius į vieno iš narių e, kabinetą, kur bus e, šį vakar daugiau informacijos pateikiama apie šį projektą, taigi aš galėčiau nu, netgi nurodyta, e, nurodyti, į kurį kabinetą reiktų ateiti pusę septynių. Pirmininkas, ačiū už kvietimą, nebuvo numatyta darbo atvarkėje, bet visuomet malonu išgirsti malonių staigmenų. Gezina Maisner, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Onidį už pateiktą informaciją. Visuomet džiaugiamės, jeigu skiriamo, skiriama kažkiek lėšų transportui, tačiau norėčiau sužinoti, iš kur ateis tos lėšos. Ir nebus, ar nebus tos lėšos paimtos iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Kaip žinome, lėšos gali būti panaudojamos tik tai vieną kartą, žinome, kad, dėl ko yra sutarta biudžete, bet negalima oficialiai paimti tų lėšų, negavus mūsų sutarimo ir tų pačių lėšų juk du kartus panaudoti mes negalime. Toks būtų pirmas klausimas. Antras klausimas. Kiek suprantu, valstybės narės turi teikti paraiškas, kad gautų paramą iš tų, pro, iš tų projektų. Ir kaip yra ir su infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, tai yra logiška. Uh, Ir taip pat jūs kalbėjote apie tam tikrus e, projektus, kurie jau yra numatyti, tai yra Amsterdamo, Kalė e, projektai. E, ir čia tikimasi, kad bendra finansavimo bus numatyta iš ES lėšų, bet galbūt kitos valstybės narės jau irgi yra pateikusios paraiškų, ar joms reiks paskubėti, kad liktų joms tų pinigų. Ir dar vienas klausimas, kadangi tai yra papildomas finansavimo paketas, E, kuriam irgi toms lėšoms bus taikomos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, taisyklės. Ar čia bus tik tai uostai, e, vidaus vandenys ir geležinkeliai, ar keliai gaus kokį nors finansavimą? Ačiū, ponė pirminkė. Akivaizdu, kad tikslas yra labai ambicingas. Mes visi norime pasiekti tų pačių tikslų, tačiau esu šiek tiek sunerimusi, nes kiekvieno projekto atveju reiks nemažai lėšų, nemažai nacionalinių lėšų. Taigi nepakaks vien tik ES finansavimo, kalba eina čia ir apie nacionalinį finansavimą. Ir tikrai ateitie nebus lengva tą padaryti, tas lėšas numatyti. Taip pat aš norėčiau išgirsti daugiau apie bendrą vertinimą, bendrą nacionalinių nacionalinio indėlio vertinimą, kiek tikimas yra tų nacionalinių lėšų pritraukti į projektų finansavimą. Ačiū. Zunächst machen wir am 6. dann den Nikolaus und dann kommt ja später noch der Weihnachtsmann. Also ein bisschen. Na, žinoma, senelis Šaltis pirmiausia netvyksta į Vokietiją, turime ir kitų tradicijų. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju už pristatymą. Aš turiu nemažai klausimų. Pirmiausia, norėčiau iškelti tų megaprojektų klausimą. Aš juos vadinu megaprojektais, ar tai būtų Turino projektas ar tam tikro tunelio projektas. Taigi aš norėčiau sužinoti, kiek jūs tikitės gauti ES lėšų, kokį konkrečiai procentą. E, procentą visų kaštų dengs ES lėšos. Tai yra investiciniai projektai ir panašu, kad darbo čia reiks atlikti nemažai. Taigi kyla klausimas, ar yra aišku, kaip trijų 100 milijardų eurų paskelbtų pono, Junk, paskelbtai pono Junkerio iniciatyvą būtų galima čia panaudoti, biudžeto lėšas panaudoti ir kaip ta skolos priemonė būtų susijusi su komisijos tikslu e, skatinimu valstybėms narėms mažinti skolą. Ir dar vienas klausimas, kurio negaliu neužduoti. Norėčiau žinoti, kodėl komisija tikisi, kad bus gautos privačios investicijos, nes realiai dabar mes nematome jokių elementų, kurie rodytų, kad e, rezultatas gali būti sėkmingas ir kodėl komisija tikisi, kad privačiosios investicijos yra įmanomos ir kad privatus investuotojai domėsis ilgalaikė skola ir rizikuos tokiais transporto infrastruktūros projektais. Aš norėčiau gauti labai konkrečius atsakymus į mano klausimus iš komisijos atstovo pusės. Ačiū. Danke sehr. Dann hat jetzt Jill Simon das Wort. Dėkuoju Simonai. Simon Moore. Prašom. Aha. Ten. Atrodo, jo nėra. Tuomet ponas Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi turėčiau nemažai klausimų komisijai. Aš Gal tuomet e, susilaikysiu ir iškelsiu esminius klausimus susijusius su infrastruktūros tinklų sungimo priemonė. Neklausiu apie projektus, bet apie tokius administracinius klausimus. Pirmasis klausimas, ar tie projektai, kuriuos jūs minėjote, yra projektai, kurie jau yra pateikti atrankai 2015 metais, būtent ar jie jau yra pateikti, patekę į tą sąrašą, e, projektų, finansuotinų projektų sąrašą. Kitas klausimas, kalbant apie terminus, laikotarpį, kuris yra reikalingas e, paskelbiant projektinės obligacijas ir atliekant ekspost analizę ir būtent e, kuomet bus užbaigiamas projektas ir atliekamas tyrimas, koks čia yra numatytas laikotarpis. Ir trečias klausimas, toksai esminis klausimas. Tarybos pozicija finansinių priemonių atžvilgių yra labai nepalanki ir taryba bando kiek įmanoma mažinti šių finansinių priemonių lėšas. Aišku, ta pozicija gali šiek tiek keistis. Ir aš tikrai bendrai labai nustepčiau, jeigu pono Junkerio pristatytas 300 milijardų eurų projektas su dideliu svarto efektu, aš abejoju, ar taryba labai palankiai įvertins šią naują finansinę priemonę. Ir dar vienas klausimas, e, paskutinis klausimas, turiu daugiau, bet susilaikysiu nuo jų. Būtent turint omenyje, kad pono Junkerio plane yra numatyti 3, 3 milijardai eurų infrastruktūros tinklų finansavimo priemoniai. Kiek, koks čia yra numatytas e, konkrečių laikotarpis ir galbūt komisija turi idėjų, kaip tie 3,2 milijardo eurų bus panaudoti, ar tai bus iš konkurencingumo paketo, ar iš kitų teminių e, paketų, kokiu būdu bus panaudoti 3,2 milijardo eurų infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. Ačiū. Nilsen. Jens Nilsen, paskutinis kalbėtojas, prašom. Ačiū. Prieš kelias savaitės gavome pranešimą, kurį parlamentas buvo užsisakęs. Tai buvo pranešimas apie didelius koridorius ir buvo patikta rekomendacija Taip pat e, buvo ir daugiau rekomendacijų, kurių tikslas buvo užtikrinti, kad koridoriuose būtų išvengiama klaidų pasitaikiusių anksčiau. E, atsiprašau, aš dar pamiršau pateikti vieną labai svarbų klausimą. Ponas Onydį kalbėjo apie e TMS ir um, lokomotyvų modernizavimą. Uh, svarbu taip pat šiame kontekste paminėti ir laivus, uh, kurie turėtų būti um, konvertuoti, kad galėtų um, plaukti naudojant uh, suskistintas gamtinės dujas. Yes Taip, aš irgi norėjau paklausti to paties pono Onydį, jeigu bus e, steigiamas naujos e, jungtis uostuose, tos, kuris buvo sunaikintos karo metais. Man taip pat e, būtų įdomu sužinoti apie tai, taip pat minėjote ir prie finansavimo prisidedančių valstybių narių skaičių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 Jeigu būtų taip, kad, tarkim, tik 30 procentų būtų baigti ir po to pereita prie kito projekto, ar toks variantas būtų tinkamas? Atrodo, kad italai e, pasiekia to lygio, o paskui nieko nebenuveikia ir tenka prisidėti vokiečiams, taigi reikėtų pakalbėti apie bendrą finansavimo lygį, taigi ponia Onydė, daug klausimų jums. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad 17 milijonų eurų, kuriuos e, siūloma e, skirti šiai skolos priemoniai, yra asignavimai, dėl kurių biudžeto komitetas balsavo dėl 2014 metų, taigi jau yra numatyta biudžete ir nuo sausio pirmosios kitų metų jau bus e, prieinami tie pinigai, tos lėšos, taigi faktiškai yra susitarta dėl to ir yra susitarimas su EIB šiuo klausimu. Be to, kai kalbame apie naujas finansinės priemonės, kaip labai gerai žinote, mums netenka atrinkti projektus. Faktiškai būna taip, kad norime nustatyti galimus projektus ir kai kurie jūsų tą minėjo, kad iš tiesų transporto sektoriuje yra labai daug projektų, kurie yra labai patrauklus investuotojams, nes jie yra ilgalaikiai ir jų investicijų graža yra nebloga, tačiau dėja transporto sektoriuje e, kai kurie tokie projektai yra labai rizikingi. Ir todėl investuotojams ir siūlome tam tikrų priemonių, taip pat ir nacionalinėms institucijoms siūlome priemonės, kuriamis galima užtikrinti, garantuoti tą kylančią riziką šios lėšos gali pasitarnauti ne, ne tik vienam projektui, galima tuos pinigus panaudoti ir daugiau ir plačiau ir taip atsakysiu į pateiktą klausimą. Galima tuos pinigus panaudoti tik tais atvejais, kai būtina apdrausti riziką, kai investuotojai turi būti graža iš projektų ir tik tuomet ta priemonė būtų taikoma. Taip pat dėl to, kaip jūs e, diskusijų metu minėjote, Ir buvo labai naudinga iš dalies EITP finansavimą skirti būtent tokioms sistemoms, tokioms schemoms palaikyti. Uh, Manome, kad šis požiūris yra gana konservatyvus ir e, dėl to ir siūlome pradėti nuo ED kaip e, konservatyvios gana šalies ir tokiu būdu gyvendinti tokią e, schemą. Tikimės, kad tai vyks jau greitai ir Stefanas šalia manęs gana aktyviai diskutuoja apie tai su įvairiais nacionaliniais bankais, kad e, galima būtų įsteigti daug įvairių fondų, dalyvaujant ir nacionalinėms finansų įstaigoms, nes e, e, jos yra arčiau kai kurių projektų. Taip pat mums buvo pateiktas klausimas dėl dalies EITP lėšų, kuris, kuri buvo pristatyta jūsų pristatytame jums pristatėme projekte, Junkerio projekte Strasbūrė. Ir šiuo metu komisija ir komisijos nariai kartu su jumis, su įvairiais suinteresuotaisiais komitetais aptarė šią lėšų dalį ir kitų metų pradžioje bus e, pateiktas teisės akto, taisomojo teisės akto projektas, vadinamasis omnibus teisės aktas, kuris apima kelis e, projektus Horizontas 2020, daugiametę finansinę programą kaip tokią ir čia žinoma būtų taikoma įprastinė teisėkuros procedūra, taigi turėsite pakankamai laiko viskam aptarti kartu su komisija ir e, tinkamų laikų taip pat ir su taryba. Atsiprašau, kad šiandien daugiau beveik nieko nebegaliu priturti. Manau, kad komisijos narė Buls galės nemažai minčių jums pateikti, kaip galima kuo naudingiau išnaudoti šią naują priemonę transporto sektoriuje ir um, tam, kad būtų įgyvendinti mums uh, prioritetiniai projektai. Taip pat, uh, koks yra skirtumas tarp uh, skolos priemonės ir nuosavo kapitalo priemonės. Kai kai tos priemonės yra steigiamos um, tuo pačiu metu. Šiuo metu jau yra įgyvendinama, jau yra taikoma nuosavo kapitalo priemonė, um, Margarit uh, fondas ir ji bus peržiūrėta. Atliekant tą peržiūrą galėsime įvertinti, ar uh, reikės remti nuosavo kapitalo fondą tam tikrų projektų naudai. Uh, kol kas Jau yra įgyvendinama keli projektai, kuriuos Stefanas stebi beveik kasdien ir e, jie faktiškai yra labai e, svarbus e, siekiant užtikrinti, kad ilgalaikių požiūrių rizika būtų mažesnė. Amsterdamo šliuzai Ačiū, kad priminėt mums, kad šiandien yra tam skirtas renginys. Taip, e, faktiškai viskas prasidėjo nuo finansavimo e, schemos, kuri buvo pagrįsta vien tik dotacijomis. E, bet tikimės, kad galiausiai galėsime pademonstruoti, kad iš dalies parama šiam labai, labai svarbiam projektui gali būti skiriama iš finansinių priemonių. Ir čia prisidės ir Niderlandų valdžios institucijos ir įvairūs kiti projektų partneriai. Kiekvienas sykį, kai bandome aptarti tam tikrus projektus su valstybėmis narėmis, e, visuomet reikia dėti nemažai pastangų, kad įtikintume šalis sutelkti dėmesį ne tik į lengvai gaunamus pinigus, tai yra į dotacijas, bet ir į tų projektų potencialą E, kalbant apie inovacinės finansinės priemonės, kalbant apie kitus projektus, Brennerton ir kitus, manau, kad e, apskritai paramos mastas, e, kurio galima tikėtis iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, yra pristatytas EITP reglamente, e, kalbant ir apie tinkamumo reikalavimus ir visus kitus dalykus susijusius su šiais projektais. Žinoma, šie projektai kelia didelę riziką, tačiau jie gali būti naudingi turint omenyje ne tik šią šiandien pristatomą priemonę, bet ir apskritai visas lėšas, kurias pristatė ponas Junkeris jums. Kalbant apie tokius projektus, žinoma, šiandien yra gana sunku įtikinti valdžios institucijas valstybėse narėse sudaryti sutartis didesniems sumoms ir žinoma, tai daro tiesioginį svarbų poveikį. E, taisyklės e, nesikeis ir Junkerio programoje yra aiškiai e, minima išimtis susijusi su nacionalinio finansavimo sumomis, kurios taip pat bus investuojamos į strateginio investavimo priemonę. Tokiu būdu siekiama užtikrinti tam tikrą lankstumą stabilumo ir augimo pakto kontekste. Ar e, projektai, kuriuos norėtume remti pasitelkdami šią priemonę, bus gyvendinami skelbiant e, kvietimą teikti paraiškas iki vasario 28-osios. Vis dėlto, e, apskritai kalbant, čia visų pirma kalbama apie dotacijas kaip paramos priemonę ir norime, kad projektų vykdytojai sutelktų dėmesį arba į dotacijas, arba į naują finansavimo priemonę, dėl to, kad e, žinome, kad paprastai per daug paraiškų yra teikiama, kviečiant teikti paraiškas ir norime, kad e, galėtume, turėtume galimybę išnaudoti šią priemonę kuo veiksmingiau. Be to, e, kalbant apie ekspost vertinimą, jis vyks kitais metais, 2015 metais. Ir Jau sausio mėnesį pradėsime šį ekspost vertinimą ir jis e, mums suteiks galimybę atlikti šias dvi užduotis lygiai grečiai. Mums nereikės laukti ankstesnio ekspost vertinimo rezultatų, kad e, galėtume įgyvendinti šią naują finansavimo priemonę. Kodėl? Todėl, kad e, tikimės, kad kai kurie projektai e, jau bus e, paruošti ir galės pasinaudoti šią naują finansavimo priemonę. Ir žinote, kaip mums svarbu būtų kai kuriuos projektus įgyvendinti kitaip nei yra įgyvendinami greitkelių projektai ir tikimės, kad turėsime vis dėlto galimybę uh, tai uh, užtikrinti, tai padaryti. Jau teikiau jums uh, kelis pavyzdžius uh, susijusius su mums prioritetinėmis rytimis. Tai yra greitkeliai, geležinkeliai, keliai prie uostų ir žinoma visi šie projektai gali naudotis naujomis finansavimo priemonėmis, nes apskritai, kalbant žinoma, tų priemonių tikslas yra pritraukti daugiau ir privačių investuotojų. Uh, Tai yra dar papildomas mm, šios finansavimo priemonės poveikis. Taip pat e, jau e, kalbėjome apie šios priemonės e, sugebėjimą padėti modernizuoti baržų naudojimą vidaus vandenyse. Ir minėjote taip pat ir informacinių sistemų aspektą. Uh, Tai turėtų būti naudinga, norint padidinti saugą vidaus vandenyse ir kartu plėtoti verslo galimybės vidaus vandenyse, kad e, šio sektoriaus e, visi subjektai galėtų aktyviai dalyvauti. Atrodo, viską atsakiau ir buvo dar paskutinis klausimas, svarbus klausimas, kurį jūs, e, ponė pirminkė, pateikėt. Šiandien negaliu pasakyti konkrečios e, dalies projektų, e, kuriems skiriama viena ar kita priemonė, bet e, galiu pasakyti, kad atvira konkursą pasiūlymams sutelkėme dėmesį į tai, ar tarp valstybiniai projektai turės tiesioginį poveikį į, kalbant apie investicijų gyvendinimą už sienos, nes ir anksčiau buvo ir vairių investicinių projektų, tarp valstybinių investicinių projektų, kurie um, už sienos nebuvo įgyvendinami pakankamai uh, greitai, laiku, uh, tuomet, kai finansavimas buvo prieinamas. Ir taip pat uh, um, Tikimės, kad gana greitai, naujaisiais metais e, galėsime viską aptarti su koordinatoriais, pristatyti naujus darbo planus kiekvienam išminėtų koridorių ir bus pateikta labai sami analizė dėl to, ko reikia, kad tie tarp valstybiniai projektai būtų sinchronizuoti, kad um, gautume papildomų garantijų, kad uh, investicijų laikas būtų suderintas uh, iš abiejų sienos pusių. Ačiū. Ja. Ja, ich, äh, herzlichen Dank nochmal für die äh, Dėkoju dar kartelį už tą papildomą mums suteiktą informaciją ir dar noriu užduoti vieną klausimą. Atsiprašau, kad užduodu klausimą dar kartą, bet aš nesupratau. Jeigu, pavyzdžiui, noriu dalyvauti kuriam nors projekte, už tam tikrą milijonų ar milijardų eurų sumą. Ką turi padaryti privatus investuotojas tokiu atveju? Visų pirma, turėtų veikti per nacionalinę vyriausybę, ar ne? Ir tuomet e, būtų kalbama apie bendro finansavimo projektą, būtų e, pritraukiami privatus investuotojai jie turėtų kreiptis į Europos investicijų banką ar kokį privatų fondą europinių lygių ir kaip tuomet tie projektai gyvendinami. Gerai, valstybė narė pasako, kad mes primam įsipareigojimus, mes norim vykti, vykdyti projektą, kel, skelbiam konkursą ir kasgi tada po 6-9 mėnesių kas vyksta. A, aš uždaviau jums tokį klausimą, bet atsakymo nesulaukiu, nes nesuprantu, kaip veikia ta privati. E, kaip veikia ta procedūra, jeigu privatus investuotojas nori dalyvauti tokiam konkurse? Paprašysim pono Nydį atsakyti. Taigi, e, skiriasi šiek tiek logika. Ar jūs e, prašot dotacijos, jeigu tokiu atveju e, jūs atitinka tam tikrus kriterijus, pildo dokumentus ir jūs daug geriau išmanot šitos dalykus negu aš. O visai kitas pro procesas galioja, kai norit pritaikyti šią naują finansinę priemonę. Uh, Reikia parinkti projektą kartu su potencialiais investuotojais. Ir dažniausiai kalbam apie skirtingas priemonės. Viena iš tokių priemonių mūsų e, siūloma priemonė. Mes kalbam apie 70 milijonų skirtų transporto sektoriui ir Europos investicinis bankas teikia tam tikrą sumą. Taigi turim pakankamai lėšų. Ir tuomet galim kalbėti, apie kokį projektą mes kalbame, kokia bus graža per tam tikrą metų skaičių ir kaip nacionalinės valdžios institucijos, kurios paprastai vadovauja tiems projektams, <clears throat> yra pasirengusios bendradarbiauti su investuotojais, uh, naudotis siūlomis schemomis ir programomis, kaip, kaip e, jos turi parengti planus, kaip tie privatus investuotojai galėtų gauti gražą iš tokių projektų. Taigi investuotojai turi žinot apie priemonės ir mes e, teikiame techninę pagalba, vadovaudamėsi naujais reglamentais. Mes siūlome techninę pagalbą valstybėms narėms, jų institucijoms, kad projektai būtų geriau rengiami, kad tie projektai būtų patrauklesni privatiems investuotojams. Todėl ir pasitelkėme ir Europos investicijų banką. Jis uh, bendradarbiauja ir vykdo dėrybą su atskirais privačiais investuotojais. Taigi žvelgiu į laikrodį, tai labai trumpai gali dar paklausti. Dėkoju pirmininkė. Dar porą klausimų labai greitai už, norėčiau užduoti. Vienas yra susijęs su Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimu ir Junkerio projektu ir Horizontas 2020 projektu. Čia turim visą paketą, kuris įgyvendinamas treju, per trejus metus, tačiau ap, tas projektas, apie kurį mes šiandien kalbam, bus vykdomas daug ilgesnį laiką ir jis šiek tiek skiriasi, ar ne? Dėl finansinės priemonės. Ar ji nebus pernelyg sudėtinga? Jau dabar mes susidurėm su problemomis skirdami finansavimą. Ar nebus viskas e, tik dar labiau apsunkinta privačiam sektoriui ir valstybėm narėm? E, aš manau, kad e, pagrindinė mintis yra pateikti tam tikrą finansavimą trejus metus ir kasmet bus skiriama kiek daugiau negu milijardas šiom, strate, šiom strateginiam investicijom. Tačiau priemonės trukmė yra gerokai ilgesnė negu numatyti treji metai nes jeigu paskirti pinigai yra naudojami, jie turi būti naudojami, nes jais užtikrinamos tam tikros privačių investuotojų rizikos, kad tos rizikos bus dengiamos. Taigi, tai, kas numatyta trejiems metams, gali būti išnaudojama per ilgesnį laiką. Ir jeigu projektai bus vykdomi sėkmingai, jeigu nauja iniciatyva bus pasitelkiama, tai laikas bus ištestas, bet nežinom dar šiandien, kaip viskas tiksliai vyks. Dėkuoju už atsakymą. Taigi dabar galėsim pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo - keitimasis informacija tarp valstybinio lygminio apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Žodis suteikiamas pranešėjai, poniai Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau kalbėjom apie tai, kodėl buvo pateiktas šis pranešimas. Jis yra pakankamai naujas, nors dėl bendros nuomonės taryba dirbo ne vienerius metus, buvo peržiūrėtas teisinis pagrindas, prie jo buvo nekarta grįžta. Šiuo metu pirmininkaujant Italijai mes tuoj pasieksime susitarimą. Ir tikrai noriu padėkoti dar ir komisijai už jų pastangas, nes tik prieš porą mėnesių jie pateikė dokumentą po to, kai buvo pateikta Teisingumo teismo <clears throat> išvada. Italams pavyko gauti pritarimą ir parengti dokumentą be to leido mum išlaikyti jau galiojusi tekstą, kurį didžioji dalis valstybių narių buvo įgyvendinusi iki to laiko. Taigi negalim kalbėti apie nebaudžiamumą tų vairuotojų, kurie vairuotojų iš užsienio šalių ir rytoj dėl šio e, dokumento rytoj balsuosime. Dėkoju kolegoms, kurie nuodugniai skaitė tekstą, teikė pasiūlymus. Visų pirma, noriu paminėti keletą pakeitimų, kuriuo aš tikrai nuodugniai neperžvelgiau. kai kuriais e, iš jų buvo stengiamasi priderinti, pritaikyti tą tekstą atskirom valstybėm narėm, bet noriu paminėti, kad tai yra visos ES tekstas ir negalim jo pritaikyti atskirom valstybėm. Ir čiagi kalbam apie kelių eismo saugumą. Toks yra šio dokumento pagrindinis tikslas. Kalbam apie greičio viršijimą, kalbam apie tokius. Taigi prašyčiau už tuos pakeitimus, kuriuos šį išvardijau balsuoti prieš. E, dėl paties, pačios vairuotojo apibriešties, manau, kad apibrieštis yra išsami, išsamei kalbama ir apie kelių eismo aukas. Mes manėm, kad tokia savoka yra tinkamesnė šiame tekste. Be to, e, profesionalus vairuotojas ponas Liunkė savo asmeninę patirtim vadovaujasi, bet nemanau, kad čia yra ta direktyva, kurioj reikėtų apie tai kalbėti. Turim laikytis pagrindinių nurodytų aspektų ir kalbėti apie tuos 90 procentų atvejų ir priežasčių, dėl, kurio, dėl kurių kyla eismo įvykiai ir žmonės sužeidžiami arba žūsta. Taryba e, pateikė nurodė tris valstybės, kurios taip pat norėtų prisijungti prie dokumentų įgyvendinimo, tai Junktinė karalystė, Airija ir Danija. Tačiau mūsų pasiūlymas yra aptartas su visom suinteresuotom šalim, jis yra daug tinkamesnis. Nemanau, kad reikėtų reikalauti dviejų metų termino. Tarp to gali būti kažkokių interesų, galbūt norima, kad ta direktyva būtų taikoma kuo vėliau. Buvo kalbama apie tai, kad reikėtų tą direktyvą pradėti gyvendinti nuo 2016, bet e, man toks pasiūlymas nėra priimtinas. Man tokia rekomendacija netinkama. Aš manau, kad e, tos tris valstybės narės, kurioms taip pat galios šis dokumentas, turi įgyvendinti kelių eismo saugumo aspektus, atsižvelgianti tai, ką jau mes anksčiau aptariam. Šiuo dokumentu, kaip jau minėjau, siekiama kuo greičiau įgyvendinti tas pateiktas nuostatas ir neatidėti direktyvos įgyvendinimo. Dėkuoju. Dėkuoju. Panas Ransbach. Ačiū. Pirmininkė. Manau, kad galiu pritarti ponios Ajalas Sender žodžiams. Žodži Ir norėčiau taip pat pasveikinti padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie to, kad klausimas būtų, kad pranešimas būtų parengtas, kuo galima greičiau saugumo, eismo saugumo srityje. Dėl pakeitimo aš irgi pritariu panios Ajala Sender pozicijai. Man atrodo, kad bet kokie renacionalizavimo bandymai čia būtų labai nenaudingi, o pagrindiniai saugaus eismo elementai neturėtų nukentėti ar būti susilpninti. EPP, kaip ir pranešėja, pritarė 17 pakeitimui ir norėtumėme, kad būtų sugriežtintas pranešimo tonas. Dėkoju. Peter Vandalen. Ačiū, pirmininkė. atėjo laikas mums galiausiai užbaigti šį klausimą, kuris darbo atvarkėje jau yra taip ilgai. Yra būtina tą padaryti ne tik saugaus eismo sumetimais, bet ir dėl to, kad jeigu yra pažeidimų, tuomet vairuotojai turi už juos atsakyti. Ir mes turime mažinti tokių pažeidimų skaičių. Sutinku su pranešėja, kad reikia atsargiai elgtis, kad neprasidėtų iš naujo tos diskusijos, kad jos nesikartotų, dėl to ji ir nenori priimti ir pritarti kai kuriems pakeitimams, aš ją suprantu, bet žinau, kad ponia Foster norėjo numatyti daugiau laiko pakeitimų pateikimų ir mes frakcijos visuomet žiūrime, kokie yra valstybių narių interesai ir jeigu valstybėms narėms dėl kažko yra labai uh, neramu, tuomet kaip ir mes linkę galbūt lankščiau į tai pažiūrėti. Bet e, sutinku, kad tikrai nereiktų grįžti dabar prie pat pradžios, e, pritarus visiems tiems e, pakeitimams. Pirmininkas, ačiū. Sekund. Ačiū, pirmininkė. Aš pristatysiu mūsų frakcijos poziciją. Mes laikomės savo pirminės pozicijos, būtent, kad reikia kuo galima greičiau įgyvendinti Teisingumo teismo sprendimo sąlygas ir sutinku su pranešėja, kad reikia pranešimą priimti kuo galima greičiau. mes susilaikėme nuo pakeitimų pateikimo, nes mes norime, kad pranešimas būtų patvirtintas toks, koks jis yra ir tiesiog laukiame, kad sistema būtų gyvendinta 16 metais ir kad būtų pateikti nauji pasiūlymai dėl teisinio pagrindo, kad teisinio pagrindo taptų transporto sritis. Taip pat reikia taikyti ir negalime taikyti taisyklių, jeigu nėra iškus teisinės pagrindas, taigi mes atmetėme visus tokius pakeitimus ir lauksime tokių pakeitimų, kur bus numatytas, kuo galima trumpesnis terminas vienerių metų terminas, tarkim, o ne dviejų metų terminas. Ir daugiau nekažiką galima būtų pridurti, nes mes daug e, esame apie tai kalbėję ankstesniuose posėdžiuose, visuomet išsakėme paramą pranešėjai. Ačiū, e, Karima Deli. Aš norėčiau tiesiog padėkoti poniai pranešėjai Žaliųjų vardų norėčiau pasakyti, kad e, savo pranešime jūs e, teisingai išdėstote temą ir mes pritarėme tai pozicijai ir iš tiesų mes prarandame laiko, jau seniai reikėjo primti tokį teisės aktą, taigi aš pritariu tam, kad tikrai reikia pagerinti situaciją ir kad visos suinteresuotos šalys pasirašytų tą reikiamą susitarimą. Dėkoju. Marija Kristina Arnautų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji pabrėžė tai, kas mano manimu yra svarbiausia, būtent apsaugoti vairuotojus Prancūzijoje ir užtikrinti, kuo galima saugesnį eismą mano šalyje. Pone pranešėja, aš norėčiau pasakyti, kad jūs neturėjote gal laiko gerai susipažinti su mūsų pakeitimais, nes tikrai šiek tiek apsijuokinote. Aš norėčiau labai trumpai E, pasakyti, kokia yra tų 12 pakeitimų esmė. Mes kalbame apie valstybių narių bendradarbiavimą saug, eismo saugumo srityje. Ir mes manome, kad ne komisija čia turėtų numatyti atitinkamas normas dėl automatinių radarų ar automobilių registravimo priemonės Manau, kad valstybės narės pačios gali tais dalykais kuo puikiausiai pasirūpinti. Subsidarimo principas yra numatytas sutartie, tačiau šioje srityje dėja irgi yra pažeidinėjimas šis principas. Pavyzdžiui, tekste pristatomas toks absoliut principas, kad kelių saugumo priemonės turėtų būti ko galima labiau ribojančios. ir nėra visiškai, tai yra taikoma visiems vairuotojams, nėra atsižvelgiama į specifiką, regionę specifiką, yra bandoma apmokestinti visus vairuotojus, kitų tarpų nėra atsižvelgiama į kelių ypatumus. Ir mums, pavyzdžiui, Prancūzijoje tikrai yra aktualūs tam, tikrų, tam tikrus tikri specifiniai dalykai žieminės padangos ir, ir panašiai. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad reikia daryti skirtumą tarp didelių nusikaltimų, didelių pažeidimų ir smulkių pažeidimų. Pavyzdžiui, jeigu penkiais kilometrais yra didinamas greitis, e, tai yra nedidelis nusižengimas ir neturėtų jis būti e, traktuojamas taip pat, kaip, e, pavyzdžiui, 50 km viršijant greitį nes turi būti atitinkamai numatomos ir baudos atsižvelgiant į nusižengimus. Ir GoFast, tarkim, metodas, kuriuo naudojasi narko, narkotikų priekeiviai, perdodami savo prekes. Jie iš vieno taško į kitą labai dideliu greičiu pervažiuoja automobiliu ir tokiu būdu perveža prekes. Vienas paima prekes, kitas perveža ir perdoda narkotikus tokiais, esant tokiais, tokiems dideliems nusižengimams, aišku, reikia numatyti griežtas nuobaudas. Ir taip pat reiktų lankščiau vertinti įprastinius vairuotojas ir nulinė tolerancija turi būti taikoma dideliems nusikaltėliams, tie, kurie vykdo didelius pažeidimus. Ačiū. Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad pranešėja pateikė pakeitimą dėl laiko pribojimo ir trijų valstybių narių įtraukimo į taikymo sritį, kurios anksčiau nebuvo įtraukta. Suprantu, kad bus administracinių ir techninių reikalavimų, kuriuos reiks tenkinti ir aš labai detaliai su jais susipažinau. Kyla neramumo, neramumų dėl domenų apsaugos ir yra tam tikrų priemonių, yra tam tikrų reikalavimų priemonė, taip pat informacinių technologijų pirkimas. Vėlgi, aš manau, kad reikia atsižvelgti į tai kompromisinėme pasiūlyme ir numatyti vienerius metus, o ne dviejus metus. Aš manau, kad toks požiūris yra visiškai racionalus, atsižvelgiant į tai, kad poveikio vertinimas rodo, kad ta priemonė gali būti labai svarbi gelbstint gyvybės visoje Europoje. Ir aš sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad minimalus laikotarpis turi būti nustatytas. Ir sureaguodama į tai, ką pasakė ankstesnė kalbėtoja, šiek tiek esu sunerimusi, nes viename pakeitime kalbama apie tai, kad mobilus telefonas nelegaliai naudojamas, tarkim, vairuojant ar kita telekomunikacijos priemonė. Ir šiuo pakeitimu bandoma, jų pakeitimu bandoma atsisakyti tokių pažeidimų įtraukimo, taigi aš nelabai suprantu, kodėl yra pateiktas toks pasiūlymas ir aš raginčiau visus pritarti 17 pakeitimui. E, Jackie Foster. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už jos atliktą darbą. Aš norėčiau tik tai pakartoti štai ką. Per ankstesnį posėdį aš išsakiau pageidavimą dėl įgyvendinimo ir įgyvendinimo laiko tarp įtraukiant tris valstybės narės, kurios anksčiau nepateko direktyvos apriepti. Visos kitos valstybės narės, joms yra numatyti numatyti dviejai metai. Taryba sėdėjo valstybės narės, Junktinė karalystė, Airija ir Danija yra tos trys šalys. Galiausiai jos susitarė, kad dabar jos bus įtrauktos į direktyvos taikymo sritį, bet aš kažkaip nelabai suprantu, kodėl joms yra numatyti dviejai metai įgyvendinti šiai direktyvai. Keliu šį klausimą dėl to, ne dėl to, kad bandau visiškai nustumti tą klausimą Tačiau Junktinės karalystės, tarkim, atveju mums reikia pirminių teisės aktų, kad mes galėtumėme e, e, perimti šią direktyvą, kaip kitos valstybės narys yra padariusios. Vokietijoje teisinė situacija panaši. Dėl savininko ir vairuotojo Vokietijai numatyti dviejai metai nes jos Vokietija akivaizdu, kad nori pritaikyti direktyvą. Taigi tas pakeitimas, kurį pasiūliau ir nusivyliau ponia Jela Sender, nes nesuprantu, kokia čia prasmė. Jeigu valstybė narė per metus to nepadaro, o prireikia 18 mėnesių, viskas puiku, juk niekas jokių problemų dėl to ne, nekelia. Tačiau jeigu numatysime atitinkamas taisyklės, per vienerius metus, tarkim, valstybė narė nesuspės, tai kas bauda bus jai taikoma. Taigi tos trys valstybės narės dabar turėtų irgi gauti tą patį laikotarpį kaip ankstesnė šalis. Kartais problemų kyla dėl to, kad teisinės sistemos labai skiriasi, nei viena yra gera, nei viena nėra bloga niekas to nebando įrodinėti, tačiau turime suprasti, kad sistemos skiriasi ir turime kažkaip suvokti, kaip saukti ir tinkamai daryti tuos dalykus. Niekas e, ne, nenori nesaugaus eismo. Ir pas mus Junktinėje karalystėje e, tikrai situacija yra netokia ir bloga. Ir aš tikiuosi, kad 16 pakeitimui bus pritarta. Kalba eina ne vien tik taip Junktinė karalystė, bet ir Airija ir Danija. Ir aš tikiuosi, kad pakeitimui bus pritarta dėl mano išsakytų priežasčių. Ir dar kartą dėkoju pranešėjai ir kad tikiuosi, kad ji atsižvelgs į mano išsakytas mintis. Ačiū pirmininkė. Frau Kopczynska von der DG Move. Ačiū dabar ponia Kupčinska iš MUF generalinio direktorato. Ačiū pirminkė. Labą dieną. Ponios ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti uh, E, pranešėjai ir visam TRAN komitetui už puikiai nuveiktą darbą ties šią, šiuo direktyvos projektu. Norėčiau e, priminti, ką sakiau praeitame posėdė, kai buvo pristatytas pranešimas. Iš tiesų dirbamas sparčiau nei bet kada iki šiol faktiškai Europos parlamente ir taryboje ir e, komisija tai vertina kaip didžiulę paramą mūsų darbo šioje srityje Tai tikrai akivaizdu šiame pranešimo projekte. Komisija pateikė pasiūlymą po e, gegužės šeštosios e, teismo sprendimo, kad e, nebūtų jokių teisinių kliūčių ES tarp valstybinių mastų taikyti baudas už eismo pažeidimus. Ir Norėtume e, pastebėti, kad e, puikiai pavyko bendradarbiauti su pranešėjai ir su taryba, kas dėl pateiktų pakeitimų pasiūlymų komisija labai patenkinta pirmuoju pakeitimu, nes mūsų nuomonė juo būtų galima pataisyti DPS nuomonę, e, atsižvelgiant į platesnį duomenų apsaugos kontekstą. Taip pat e, galime pritarti antrajam pakeitimui. E, mūsų nuomonė tai nedidelis techninio pobūdžio pakeitimas, jis mums tinka, kas dėl e, dviejų pakeitimų susijusių su perkelimo laikotarpiu 16-17 metais, kad perkelimo laikotarpis būtų ilgesnis Komisija, žinoma, yra nusteikusi gana lankščiai šių trijų valstybių narių atžvilgių, nes mūsų nuomonė tikrai joms reikėtų daugiau laiko, kad galėtų perkelti direktyvą į savo nacionalinę teisę. Kas dėl kitų pakeitimų pasiūlymų, labai įdėmiai juos išnagrinėjome, bet mums atrodo, kad jais einama per toli, kad yra einama už šios direktyvos projekto ribų. Mes to nenorėtume, norėtume tik truputį pataisyti teisinį pagrindą ir norėtume prašyti komiteto nepritarti šiems pakeitimams. Norėčiau dar nedidelę vieną pastabą sakyti pabaigai. Kadangi šiame komitete bus balsuojama e, rytoj, e, dar gruodžio 11 vyks trišalio dialogo susitikimas ir tikimės, kad tas trišalis dialogas bus e, sėkmingas ir kad e, komisijai pavyks susitarti su taryba ir parlamentu. E, tikimės, kad dar gruodžio mėnesį visos tris institucijos sugebės kuo sparčiau baigti šį procesą ir norėčiau priminti, kad kitais metais gegužės šeštąją jau nebebus teisinio uh, pagrindo, kalbant apie e, tarp valstybinį tarp valstybinės sankcijas už e, eismo tvarkos e, pažeidimus. Ir reikėtų pagalvoti apie tai, kaip reikėtų organizuoti kitus balsavimo etapus, turint omenyje, kad tikimės, jog būsimas trišalis dialogas bus sėkmingas ir turint omenyje, kad reikėtų kuo greičiau užtikrinti, kad būtų balsuojama dėl šio pasiūlymo projekto plenarinėje sesijoje um, atsižvelgiant į gegužės šeštosios datą. Norėčiau dar kartą visiems padėkoti. Ačiū. Dabar žodis pranešėjai dar kartą. Ačiū pirminkė. Norėčiau padėkoti visiems už pastabas. Norėčiau tik porą dalykų paminėti. Vienas iš jų yra susijęs e, su ponios Foster e, pastabomis. Noriu priminti, kad nuo 2007-ųjų dar reikėjo trejus metus laukti po 2007-ųjų, nes kai kurios vyriausybės nenorėjo tokių pakeitimų, prieštaravo jiems ir minėjo, kad nėra e, atitinkamo teisinio pagrindo. Dabar komisija jau pakeitė teisinį pagrindą ir tai suteikia mums galimybę uh, išeiti iš šios aklavytės ir daryti pažangą. Nors mums atrodo, kad ir ankstesnis teisinis pagrindas buvo tinkamas. Taigi dabar trioms, šiom trim valstybėms e, teks jau prisijungti prie e, šios e, direktyvos. Manau, kad e, tikrai ne, neverta daugiau dėlsti su šios e, direktyvos taikymu. Daugelį valstybių narių ir taip jau nėra jokių problemų ją taikyti ir manau, kad ir kitur neturėtų būti. Suprantu, kad turime būti pakankamai griežti trišalio dialogo metu, bendratarpiaujant su taryba, kad nekiltų kokiu nors nenumatytų problemų, tikiuosi, kad viskas įsispręs gerai ir um, net ir blogiausių atvejų tikimės, kad Junktinės karalystės valdžios institucijos galės susitvarkyti su šią situaciją. Na ir tikiuosi, kad trišalių dialogo metu nesulauksime jokių surprizų. Niekad um, nebandžiau kritikuoti kolegų teikiamų pakeitimų pasiūlymų. E, pakeitimuose kai kur kalbama apie vairuotojus, kurie kelia mm, pavojų eismui ir žinoma siekiama iki nulio sumažinti avarijų skaičių. Tikimės, kad galėsime užtikrinti kuo didesnį saugumą ir saugą keliuose ir galėsime bendradarbiauti su atitinkamomis asociacijomis. Svarbu, kad į šį procesą įsitrauktų įvairūs suinteresuoti į subjektai ir svarbiausia, kad būtų ginamos teisės tų, kurie nukenčia e, tokių avarijų metu. Dėkoju. Galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą, balsuosime rytoj ir tikiuosi, kad visi dalyvausite rytoj balsuojant, kad viskas vyks sklandžiai. Dabar turime dar generalinio direktorato ITEK pristatymą. Prašau. Ačiū pirminkė, laba diena. Trumpai pristatysiu naują priemonę, kuri galės jums pasitarnauti komiteto darbe. Tai yra e-meeting, elektroninio posėdžio priemonė, kuri leidžia užtikrinti be popierinių dokumentų e, galimybę e, dirbti. Tai yra taikomoji programa. E, na ir mano pristatymas bus labai trumpas. Jeigu turite mobilųjį prietaisą, galite uh, iš karto ir išbandyti. Ši programa gali būti naudojama visuose prietaisuose, bet kur, bet kada. Atidarysiu naršyklę ir parodysiu Jums šią programą. Europos parlamento interneto svetainė e-meeting. Pati e, programėlė yra vidinė. Vadinasi, e, ją gali naudotis tik Europos parlamento darbuotojai, e, padėjėjai. Čia reikia įsivesti, kaip visada, savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Aš savo duomenis įsivesiu. Visi matys, kaip prisijungti mano vardu. Pirmą kartą, kai patenkate į šią programą, matote e, tokį pristatymą, tokią įžangą, kurioje pavaizduota, e, kaip trim etapais galima pradėti naudotis šią programą. E, viršuje kairėje, šiame puslapyje matote galimybę pasirinkti kalbą. Programą galima naudotis bet kokią kalbą. Taip pat galima pasirinkti komitetą Šiandien, tarkim, pasirinkime TRAN komitetą. Ir iš karto galima pamatyti šio mėnesio e, posėdžius ir čia matote jau šiandienos posėdžius e, dešinėje, be to Dešiniečiam galima, pavyzdžiui, e, peržiūrėti darbo tvarkę, galiu e, paspaudęs pliusiuką e, ties kiekvienu punktu pamatyti papildomos informacijos, pranešėjo, šešėlinių pranešėjų duomenis. Taigi tai darbo tvarkė, kuri papildyta papildoma informacija. E, taip pat e, galima e, pereiti dokumentus, skilti, čia yra tik dokumentai, daugiau tos papildomos informacijos nebelieka čia. Priedas. Priedas appendix yra labai naudinga priemonė, nes pavyzdžiui, net ir posėdžio metu, kai kas nors gali panorėti prijungti, pritvirtinti papildomą dokumentą, kad jis būtų aptartas ir komiteto sekretorius gali uh, E, dokumentą įkelti, kad jis būtų prieinamas visiems. Taigi tokiu būdu galima gana patogiai naudotis visais dokumentais elektroniniu formatu. E, čia galima apie TRAN komitetą rasti ir papildomos informacijos, pranešimų projektus, nuomonių projektus ir taip toliau. Taip pat e, galima pasirinkti ir kitokią konfiguraciją, e, kurioje galima, pavyzdžiui, peržiūrėti konkrečius e, darbo tvarkės punktus, tarkim, koordinatorių posėdžio punktus. Grįžtų tokiu būdu prie darbo tvarkės punktų ir visi čia esantis dokumentai yra prieinami įvairiomis kalbomis, pavyzdžiui, ir pakeitimus čia galima peržiūrėti įvairiomis kalbomis. Na ir e, faktiškai tą programą galima naudotis ir prieš posėdį, ir po posėdžio, galima ir praeitų metų dokumentus peržiūrėti arba ruošintis busimam posėdžiui viskas e, yra prieinama, kas buvo išversta į vairias kalbas. Pavyzdžiui, e, atidarau dokumentą bet kurią kalbą, galima E, skaitiklės režimu e, pamatyti tą dokumentą, jį skaityti, peržiūrėti. Ir galiu ir kitose programuose atsidaryti tą patį dokumentą. E, pavyzdžiui, jeigu turiu kitokią programą įdėktą savo prietaise, galiu daryti ką nori, paprastai tą patį, kaip ir tuo atveju, kai dirbu su popieriniais dokumentais, galiu kažką paryškinti, pasižymėti, komentarus galiu įsirašyti. Kaip visada galima dirbti su dokumentais ir jeigu man čia viskas tinka, aš galiu savo darbo rezultatais pasidalyti su padėjėjų, kolegomis ir mm, bus matyti visus e, komentarus, anotacijas, e, viskas bus pavaizduota toje byloje, kurią pritvirtinu, kurią įkeliu. bet e, nebūtinai aš turiu taip daryti, aš galiu mm, tą dokumentą išsaugoti tik savo prietaisą, kad tie komentarai būtų matomi tik man. Taigi Mm, tokiu būdu paprastai dirbama su dokumentais šioje programoje. So, so what? So I, th I thought there is a question. Okay, so this is typical uh, scenario of accessing. Taigi, tai toks yra pagrindinis scenarius, taip galite prisijungti prie elektroninio posėdžio programos. Dėkoju labai už pristatymą. Aš norėčiau visų pirma pasveikinti generalinį direktoraktą ITEC. Man labai patinka jūsų efektyvumas, jūsų pagalba ir apskritai visos paslaugos, kurias teikiate nariams. Jūs vis kuriate patobulinimus, leidžiate gauti naujas prieigas, naudotis įvairiomis programėlėmis ir prietaisais. Kaip tai susiję su nauja išmaniaja sistema, <clears throat> nauja žinių sistema. Be to, ar galima prie viso to gauti prieigą e, per paprastą kompiuterį, ar reikia kažkokių ypatingų prisijungimo kodų. All... Dėkoju už komplimentus. Ši programėlė yra vidinė, ji naudojama tik vidiniam, ji skiriama vidiniam naudojimui. Galima prisijungti per mūsų EP tinklą, ekstranetą. Dabartinė versija paremta vartotojo vardu ir slaptažodžiu, bet mes ketinam įdėkti dar vieną apsaugos priemonę vadinamą Kol kas čia kalbam tik apie pirmąjį etapą, kalbam apie planšetinius kompiuterius, kiekvieną kartą, kai jungiatės prie mūsų sistemos, gaunate prieigą ir prie šitos programos. Kalbant apie išmanėją sistemą, tai ji paremta bendradarbiavimu tarp frakcijų, komitetų ir taip toliau. Taigi e, jums reikia parengti galutinį dokumentą, o vėliau šis dokumentas pateikiamas e, elektroninio posėdžio programėlėje ir jis yra prieinamas visiems, visi gali pasinaudoti. Ar dar kas norėtų užduoti klausimą? <clears throat> Dėkoju. Dėkoju už iniciatyvą. Aš esu pats iš Austrijos, mes tokias sistemas aktyviai naudojam galvoju apie savo kelionės išlaidas ir apie įlaipinimo kortelių prisegimą ir pateikimą. Labai gera sistema. Aš jau esu praėjęs saugos patikrą, bet dar nesu gavęs leidimo prisijungti prie programos. ar, ar bus galima gauti prieigą tiesiog, jeigu dalyvauju komiteto posėdyje, kada nors taip vyks? Aš kaip supratau, tai ši, aš nežinau, ar tikrai, tikrai teisingai supratau šį klausimą. Ši programėlė yra prieinama dabar, bet kokiu metu, prieš posėdį, posėdžio metu. Tikiuosi, kad um, atsakiau visgi jūsų klausimą. ar aš galiu dabar posėdžio metu prisijungti prie šios programėlės. Jeigu aš, pažiūrėjau, neturiu kompiuterio, čia atsinešęs posėdį, tai kaip aš galiu gauti prieigą prie programėlės? Jums reikia kažkokio prietaiso, mobiliojo telefono, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio. Aš tik norėjau pabrėžti, kad galit naudoti bet kokiu įrenginiu. Žinoma, kad be įrenginio jūs prie šios programėlės neprisijungsite. Taip, užduokite klausimą, prašom. Aš nežinau, ar teisingai supratau ar ne, bet nemanau, kad atsakėte mano kolegės klausimą. Gal čia ir dėl vertimo taip atsitiko. Kodėl vis tiek reikia teikti dokumentus? Visuomet e, popierinių variantų pateikite tai įlaipinimo talonus, kai tuo tarpu yra tokių puikių priemonių, programų, kodėl Europos parlamentas visą laiką reikalauja, kad mes, pavyzdžiui, pateiktumėme įlaipinimo taloną. Uh, nes jį juk taip lengva prarasti, pamesti, kodėl netinka elektroninis jo variantas. Vakar vakare. Vakar vakare susidūriau su panašia problema iš tiesų, net anegdotus apie tai galima pasakoti, mes juk norime uh, taupyti medžius, nekirsti jų, taupyti popierių ir visą kitą, kodėl reikalinga vis dar tiek daug um, popierių pateikti. Atsiprašau. Mes čia tiesiog pristatome tokią konkrečią programą. Aš visiškai suprantu, kad reiks dar daugiau pastangų imtis dėl kitų dalykų, bet čia mes tiesiog kalbame apie tą sritį, kur daugiausia sunaudojimo popieriaus. Man atrodo, praeitais metais mes 30 milijonų puslapių atspausdinome, taigi yra, tai yra labai daug, dabar mašiname popierizmą ir yra komitetų, kurie atsisakė iš vis popieriaus e, užimtumo, envi komitetai. Taigi yra tokių iniciatyvų bandant mažinti popieriaus naudojimą. Tai yra nedėlis žingsnis ir tai galbūt yra tik tai pirmasis žingsnis siekiant uh, kuo galima mažiau naudoti do, dokumentų ir popieriaus. Taigi puikiai suprantu jūsų poreikius. Ok. Bitte. Prašau. Kleine Frage. Äh, Pas labai nedidelis klausimas. ši programa kaip e, jis suderintas su Europos parlamento svetainės tinklapiu. Ar galima gauti tokią pačią medžiagą, kaip ir prisijungus internetu prie Europos parlamento svetainės, ar kokybės prasme jokių skirtumų nėra, jeigu intranetą naudosiu, ar tiesiog internetinį Europarlamento puslapį ar informaciją tą pačią gausiu, nes per komitetų nuorodą aš galiu gauti darbo tvarkę ir visus kitus dokumentus. Ar čia koks tai skirtumas yra? Ar ta pati medžiaga yra prieinama abiejais atvejais. Man problema yra ta, kad kartais aš tuos pačius dalykus matau paraleliai, bet kaip ir nėra ryšio tarp tų uh, dviejų vertikalių parlamento struktūrų. Tokia būtų mano pastaba. Ačiū. Ačiū už klausimą. Taip, elektroninio posėdžio prietaika numato, joje pateikiami tie patys dokumentai ir ta pati informacija. Ir čia tiesiog yra kalbama tik apie posėdį, komitetą. Yra e, darbo tvarkė, salės numeris ir panašiai. Tiesiog taip yra pristatoma ši programa bet mes kaip ir bandome tą vidinę programą sustiprinti ir um, pateikti vidinę informaciją. Europarl tinklapyje mes skelbėme tik viešus dokumentus, o elektroninio posėdžio prietaikoje galime, pavyzdžiui, pateikti ir koordinatorių posėdžių medžiagą, uždarų posėdžių medžiagą, nes tai yra saugesnė programa. Taigi dabar taip, dabartinė versija kol kas e, siūlo tą pačią informaciją, tačiau kai rodėme kai kuriems parlamento nariams šią programą ir gavome iš jų pastabų ir mes tikrai labai vertiname ir skatiname teikti pastabas. Vienas narys sakė, aš pažiūrėsiu transporto komitete šiandieną ir taip pat dalyvauju ir kitame komiteto posėdyje tuo pačiu metu vyksta tie posėdžiai. Ir norėčiau sužinoti, pavyzdžiui, kuriuo momentu yra svarstomas vienas ir kitas klausimas, kad aš žinočiau, kada man reiktų pereiti į kitą komiteto, kito komiteto posėdį. Aš norėčiau matyti, kaip, kad judėtų pats kursorius ir rodytų, kuris klausimas yra konkrečiu momentu svarstomas. Taip pat kitas narys klausė, ar įmanoma, pavyzdžiui, posėdžio metu gauti įnamuoju momentu bendrauti su savo padėjėju, pavyzdžiui. Taigi dar yra tikrai dalykų, kuriuos galėsime tobulinti. Ačiū. Dėkoju už pateiktą informaciją, už tai, kad atsakėte į klausimus. Dabar periname prie kito darbo atvirkės klausimo ir tai yra trilogų posėdžių rezultatai. Tai yra uždaras posėdis. Nei taryba, nei komisija negalėjome dalyvauti. Taigi, prašau išeiti iš salės tiems, kurie privalo tą padaryti. Jis tai trilog. Trilog, feedback, trilog. Da kommt nicht, ne?